Sveikinu visus vystimosi komiteto vardu. Sveiki atvykę į klausimus dėl Palestinos. Džiaugiuosi matydama tiek daug dalyvaujančių, džiaugiuosi, kad parodytas toks didelis susidomėjimas šiuo svarbiu klausimu. Aš esu Korina Kretų, šio komiteto vicepirmininkė. Taip pat esu atsakinga už šios dienos posėdį. Kodėl ėmėmės šios iniciatyvos? Iš esmės dėl dviejų priežasčių. Labai daug kas buvo jau išsakyta, kalbėta apie Palestiną, apie artimuosius rytus, pralieta daug kraujo, tačiau šiandien mes norime šią temą aptarti vystimosi kontekste. Ir nepamirškime, kad svarbu ne vien politika, bet to dar yra ir žmonės, milijonai moterų, vyrų, vaikų, kurie gyvena tame regione, kurie kenčia Daugeliu palestiniečių kyla daug problemų, tokių kaip badas, skurdas, vandens trūkumas ir taip toliau. Humanitarinė padėtis tikrai kelia nerimą. Nėra pakankamai gydytojų, medicinos personalo, ligoninių, mokytojų ir taip toliau. Taip pat regionas yra blokuojamas, tai reiškia, kad yra ribojamas verslas. Dar daugiau Palestinos okupuotų teritorijų piliečiai negali naudotis pagrindinėmis savo teisėmis vis labiau kenčia šiame konflikte. Ir šiandien kartu su pakviestais svečiais turime aptarti tas kliūtis, kurios kyla ekonominiam socialiniam vystimuisi okupuotose Palestinos teritorijose. Aš tikiuosi, kad daug dėmesio skirsime ir žmogiškajam faktoriui, žmogiškai perspektyvai, aptarsime daug įvairių kitų klausimų. Aš turbūt visų mūsų vardų galiu pasakyti, kad šiandien mus labai domina tiltų jungčių kūrimas, pasitikėjimo kūrimas. Be tokio pasitikėjimo politiniai veiksmai neduos gerų rezultatų. Kaipgi izraeliečiai ir palestiniečiai, vyrai ir moteris, universitetai ir verslo įmonės galėtų dirbti kartu tam, kad kurtų gerovę šiame regione. Tai yra tikrai sudėtingas klausimas, tačiau tik keliant sudėtingus klausimus galime rasti svarbius atsakymus. Taip pat Manau labai svarbu, kad e, šie svarbus klausimai vyksta Europos parlamente. Parlamentas visą laiką rėmė sprendimo paieškas šiam regionui. Šis klausimas buvo aptariamas ir komitetos, ir specialiose darbo grupėse. Ir aišku, Europos ligmuo yra labai svarbus, kalbant apie Palestinos teritorijas. Europos Sąjunga yra skyrusi apie pusę milijardo eurų per įvairiausias paramos programas praeitais metais ir lėšos buvo skiriamos tiek sveikatos sričiai, tiek švietimui, tiek prekybai, e, šeimų apsaugai ir taip toliau. E, manau, kad svarbiausia yra atstatyti pasitikėjimą tarp abiejų konflikto pusių. Ir uh, Turiu dar priminti, kad palestiniečių padėtis per pastaruosius kelias dešimtmečius labai prastėjo, o žinome, kokios to gali būti pasiekmes tarp skurdžiai gyvenančių, nepriteklių kenčiančių žmonių gali atsirasti daug tokių, kurie nepatenkinti padėtimi ir kurie gali būti įtraukti į radikalų įvairiausius judėjimus. Labai svarbu, kad kiek galima greičiau abi konflikto pusės pradėtų dialogą, pradėtų keisti padėtį, pradėtų galvoti apie tai, kaip atkurti ekonomiką tiek gazos ruožę, tiek vakarų krante. Svarbu, kad jie kalbėtų apie tai, kaip atstatyti pasitikėjimą. Taip pat labai svarbu, kad pagalbos teikėjai ir toliau teiktų pagalbą ligoninėms, mokykloms, verslui, kitoms sritims. Ir 2008, 2000. 2009 buvo bandoma pasiekti didelių rezultatų, tačiau kol kas matome, kad ne viskas pavyko. Tad pristatysiu mūsų diskusijas. Visų pirma, aptarsim humanitarinius klausimus, taip pat jungčių tiltų kūrimą. Po to 40 minučių keisimės nuomonėmis tarp mūsų svečių ir parlamento narių. Toliau antroje diskusijų dalyje dalyvaus ponas Tony Blair. Jis pakalbės apie vystimosi klausimus, apie politinę dabartinę padėtį ir antroje diskusijų dalyje kalbėsime kartu ir su užsienio reikalų komiteto nariais, keisimės nuomonėmis. Taip pat norėčiau pasveikinti atvykusius mūsų keturis pirmuosius e, svečius, ponas Max Gaylard, kuris yra iš jungtinių tautų humanitarnės pagalbos tarnybos. Taip pat ponia Barbara Shenstone, Taip pat ponas Hanas Senjora, Izraelio Palestinos mokslinių tyrimų centro atstovas, bei David Šimna, kuris yra Izraelio Palestinos komercijos ir pramonės rūmų viceprezidentas. Suteiksiu žodį ponai Max Gailart, 10 minučių. Uh, thank you very much, Madam Chair. dalyvauti čia kaip Izraelio verslo bendruomenės nariui. Mūsų nariai siekia taikos mūsų regione. Aš norėčiau pabrėžti, kad aš nesu jokios politinės organizacijos narys. Taip pat aš nesu einantis jokių oficialių politinių pareigų pareigūnas. Ir aš norėčiau, kad e, mūsų regione įsivirtų tauta ir aš noriu geresnės ateities mūsų regionai. Sorry. Now, shall I start from the beginning? No, okay. Ar aš turėčiau pradėti nuo pradžių? Čia mes uh, susirinkome nekalbėti apie istoriją, apie praeitį. Tačiau mes čia susirinkome pažvelgti į ateitį. Iš tiesų, mano anglų kalba nėra tokia gera, bet aš stengiuosi. Ir mes norime sukurti vizijas, ką mes galime pasiekti, ką abi šalis gali pasiekti ir kaip priversti Palestiną ir Izraelį bendradarbiauti. Gerbimi komiteto nariai, gerbimi svečiai, akivaizdu. kad uh, neįmanoma iš tikrųjų paž pažadėti ko nors visiems šio regiono gyventojams ateityje. Mes uh, turime įspręsti tam tikrus klausimus, kad ši mūsų svajonės į taptų tikrovę. Ir čia mums nereikia praeities svaršių pririštų prie mūsų kojų. Aš e, atstovauju įvairioms verslo organizacijoms e, Izraelyje. Čia mes bendrasbiavame su e, Izraelio pramonės ir prekybos rūmais, tai mes esame nevyriausybės, nevyriausybinė organizacija. Mes bendradarbiavame su Teisingumo ministerija, su įmonė Red Star. Uh, Daugelis e, verslininko Izra Izraelyje, įskaitus pramoninko asociaciją, e, prekybos rūmų atstovus, tarptautinės, tarptautinės bendradarbiavimo organizaciją, e, tarptautinės Izraelio verslo ir prekybos asociacijoms ir įvairius verslo fondai bendradarbiauja su mumis jie visi susijungia į vieną organizaciją, kad padėtų sukurti tam tikrus tiltus ir galėtume bendradarbiauti abi šalis. Mes norime paskatinti e, dvi šalius prekybos ir pramonės ryšius tarp Izraelio ir, ir Palestinos, kad būtų paskatinta paskatintas verslas ir komercija, kad būtų sukurti socialiniai tinklai, kad būtų sukurtas abipusis pasitikėjimas abiejų šalių E, tarp abiejų šalių. Aš esu įsitikinęs, kad ponas e, Tonis Bleras, kuris dalyvavo mūsų rūmų įkūrime, bus maloniai nustebintas sužinojęs, kad mes pašalinome kelias biurokratinės kliūtis ir pasiekėme teigiamų rezultatų. Leiskite man tik tai e, paminėti kelis šios teigiamus rezultatus. Aš norėčiau pradėti nuo IPSC, nuo Izraelio e, pramonės ir prekybos rūmų. Tai yra e, didžiausia organizacija. E, Janinos, pavyzdžiui, e, e pramonės įmonės, jos susikūrė į vieną organizaciją ir bando kurti bendro kapitalo įmonės. Taip pat e, išleistas vadovas, kuriame e, aprašoma Palestinos produktai būsimiems e, pirkėjams Izraelę įvyko keli susitikimai tarp e, Izraelio ir Palestino, Palestinos verslininkų. Ir ten kalbėta apie įvairius klausimus, tai apie transportą, muitus, standartus ir apie kitus dalykus. Šiuos susitikimus e, inicijavo individualus, tai yra atsk... privatus verslininkai. Taip pat buvo sukur, sukurtas IPCC tinklalapis, IPCC pusryčių klubas buvo įkurtas. Kai, kai kurią veiklą vysto taip pat e, taikos centras. Jauni e, Izraelio politiniai lyderiai dalyvavo bendrame e, mokymo, mokymo procese, kuriam vadovavo ponas Nikola Džani. Lyderystės įgūdžių vadybos specialistas iš Junktinės karalystės. Jau dešimtmetį Jerichone mieste, kuriam vadovauja Palestinos, e, or, e, Palestinos vyriausybė, e, vyksta sustikimai, tai yra forumai nevyriausybinio organizacijų ir dvišalės konferencijos. Du žemės ūkio mokymo seminarai buvo sukurti, buvo organizuoti. Ten dalyvavo gazos ūkininkai ir jie jau kelis metus dalyvauja šiuose seminaruose. Vakarų krante e, ūkininkai 2010 e, metų Žemės ūkio parodoje Izraelyje dalyvavo. Buvo sukurti, e, dviša, buvo tai yra suorganizuoti dvišaliai susitikimai tarp specialistų. 2009 metais daugiau negu milijonas turistų kirto Izraelio ir vakarų kranto sieną. Kai kurios Izraelio amatininkų asociacijos, ramoninkų asociacijos, pavyzdžiui, pakamo technologijų, e, taip pat bendradarbiauja, e, kurdamos bendrus projektus, kūrė, e, yra kūrėmi tam tikri verslininkų forumai, pavyzdžiui, baldo pramonės atstovų. Tekstilės pramonė taip pat yra labai svarbi ir jos atstovai taip pat bendradarbiauja. Taip pat yra organizuojamas Izraelio verslo forumas. Ten betratarbiaujame su Švedijos verslo e, bendruomenė. Ten kalbama apie elektroninę bankininkystę, apie e, draudimą. E, mano kolega, kuris yra šios organizacijų vadovas, dėja negalėjo atvykti, nors jis turėjo čia dalyvauti. 2009 metais Palestinos centrinis statistikos biuras nustatė, savo ataskaitoje, kad e, vakarų krante e, vidutiniu laikotarpiu e, įmonių skaičius išauks 44,2 procentais. Tai rodo, kad vakarų krante nuo 2009 metų Liepos mėnesio didėja optimizmas. Ir iš tiesų, e, kai, kai matome, skai, skai, įmonių skaičius didėja, yra kuriam bendri projektai, turi būti, žinoma, sukurta ir daugiau tiltų, daugiau bendradarbiaujame. Kaip matome, iš tiesų taikos mes čia siekiame bendradarbiaujant atskiriems žmonėms, tai yra paprastiems žmonėms, Izraelio ir Palestinos. Dar norėčiau paminėti vieną dalyką. Jeigu ką nors norime konstruktyvaus pasiekti, reikia remtis pasitikėjimu ir kokybę. Aš manau, kad mes galime išmokti šio to iš mūsų Palestinos kaimynų. Be abipusiškumo, be bendradarbiavimo ir supratimo mes nieko nepasieksime. 14 e, milijardų šekelių, 2,8 milijonai eurų Tokia yra prekybos apimtis tarp Palestinos ir Izraelio. Tai yra faktas. Ir e, negalima nekreipti dėmesio į šį faktą. Nu, žinoma, daugelis sakytų, kad dabartinė strateginė situacija yra regione išbalansuota. Visos tos geros idėjos niekur mūsų neveda. Tačiau aš į tuos argumentus atsakyčiau, kad nei aš, nei mano kolegos kad nei politikai, nei kiti negali e, vadovauti visam šiam procesui artimuose rytuose. Mes turime sukurti naują realybę, kurioje taika, stabilumas, gerovė ir abipusis supratimas būtų dominuojantis veiksnys. Aš norėčiau užbaigti savo pranešimą tuo, kad pagrindas mūsų svajonė yra tęsti mūsų bendrą verslą, kad e, būtų mūsų pastangos skatinamos abiejų mūsų vyriausybių, kuriant taiką mūsų regione. <clears throat> Dėkuoju žodis poniai Barbara Shenstone. Labadiena, ponios ir ponai. Atvykau kalbėti kaip jungtinių tautų paramos ir viešųjų darbų agentūros Palestinos pabėgėliams artimuose rytuose šios agentūros vadovė. Kaip žinote, ši agentūra buvo įsteigta prieš 60 metų kaip laikino agentūra ir turėjo teikti paramą ir pagalbą maždaug 700 tūkstančių e, pabėgėlių, kurie pabėgo iš istorinės Palestinos teritorijos 1946-48. E, Jie turėjo bėgti per karą, kurio metu atsirado Izraelio valstybė. Jungtinių tautų generalinė asamblėje 1949 metais e, pagal savo mandatą patvirtino, atsiprašau, mandatą, e, pagal kurį buvo sukūriama ši agentūra ir kuri ir toliau turi dirbti teikdama pagalbą, paramą pabėgėliams. Ir mes dirbam su penkių regionų artimuose rytuose žmonėmis iš vakarų kranto, Gazos rožo, Jordanijos, Libano ir Sirijos. Aš kaip šios agentūros direktorė tikrai džiaugiuosi galėdama šiandien būti čia pasakyti šią temą ir kalbėsiu apie vakarų krantą. E, šiandien esame užfiksavę 771 tūkstantį pabėgėlių, su kuriais dirbame, kurie yra vakarų krante ir jie sudaro maždaug 30 procentų vakarų kranto gyventojų. Iš viso vakarų krante gyvena 2,3 milijono. Mes e, iš esmės teikiame paslaugas maždaug 600 tūkstančių žmonių. E, mes iš esmės užsimame tokiamis rytimis kaip pagrindinės veikatos priežiūra, pagri... mokymas ir išsilavinimo teikimas, e, para... paramos teikimas, socialinės paslaugos, taip pat vadovaujame ir profesinio mokymo uh, centrui, kuris yra skirtas bedarbiam jaunimui, taip pat ir dirbame vienoje nedidelėje ligoninėje, taip pat esame įsteigę ir mokymo centrą mokytojams. Be visų šių e, paslaugų taip pat e, dirbame ir per kelias e, skubios paramos pagalbos teikimo programas ir visa tai yra būtina okupuotam palestinams teritorijoms ir tos programos vykdomos nuo 2000, nuo 2000 metų. Mes maždaug šiais metais tikimės paramai skirti 500 milijonų JAV dolerių, tai būtų maždaug 362 milijonai eurų, o vakarų krante maždaug 140 milijonų dolerių. E, mums dirba artimuose rytuose maždaug 29 tūkstančiai darbuotojų ir 5 tūkstančiai iš jų yra pradinių mokyklų mokytojai vakarų krante. Dauguma mūsų darbuotojų patys yra pabėgėliai. Kokia yra padėtis šiandien? Pabėgėliai iš Palestinos vakarų krante ir toliau gyvena tikrai prastoj padėti, kenčia nuo humanitarinių tam tikrų problemų, patiria ir vystimosi krizę. Ir daug pabėgėlių tikrai yra labiausiai pažeidžiami žmonės, jiems padėtis nesikeičia jau daug metų ir ji tikrai yra itin sudėtinga. Ir iš esmės pagrindas šios krizės yra vakarų kranto okupacija. Tai reiškia, kad matome teritorinį fragmentavimą, taip pat yra ribojamas žmonių ir prekių judėjimas, stabdomas ekonomikos augimas, taip pat stebime ir sisteminę, sisteminį skurdą bei nuolatinį nesaugumą, kuri patiria pabėgėliai ir palestiniečiai. 2009-aisiais e, buvo užfiksuota ekonominio augimo atsigavimo pradžia, buvo lik ir pradėtas kurti didesnis sunkumas, dides, saugumas didesniuose miestuose ir aišku, tokie pasikeitimai yra sveikintini, tačiau nereikėtų per daug anksti džiaugtis. E, šiandien ekonominis augimas arba ekonominis aktyvumas ir jo ženklai jau nebe taip aiškiai matomi ir panašu, kad situacija gali vėl pradėti prastėti. E, Nablus gubernatorius praeitą savaitę man pasakė, kad taip, dabar jau palestiniečiams daug lengviau atvykti į ir išvykti iš Nablus miesto ir taip matome daugiau ekonominės veiklos, tačiau tie pokyčiai yra labai nedideli ir investuotojai tikrai mumis nepasitikė, kad tiek, kad galėtų grįžti ir vėl investuoti. Kai kurie patikrinimo punktai buvo išmontuoti, jų nebeliko, tačiau atsirado daug naujų laikinų patikrinimo punktų. Gubernatorius taip pat sakė, kad didesni miestai yra daug ramesni, daug saugesni, juose nebesiaučia ginkluotos grupuotės. Iš dalies taip yra dėl to, kad atsirado apmokytos ir profesionalios Palestinos saugumo pajėgos. Tačiau gubernatorius pasmerkė tą faktą, kad Izraelio gynybos e, pajėgos ir toliau kelia neramumus gyven, gyvenamosiose teritorijose, suiminėja žmonės, uždaro, blokuoja tam tikras teritorijas ir taip toliau. Ir e, akivaizdu, kad taip pat yra daug neiškumų ir daug problemų dėl kontrolės režimo, dėl tų kontrolės punktų, dėl arešto ir taip toliau. Ir iš esmės tai tik blogina padėtį. Taigi, atsižvelgiant į visą tą informaciją, kurią turime, Pasaulio bankas daro išvadą, kad tikrai dar per anksti daryti išvadą, kad vakarų krantas atsigauna, ypač ekonominė prasme. Tai pastarojų metų matėme teigiamų poslinkių, pavyzdžiui, BVP vienam gyventojui šiek tiek padidėjo, tačiau tai dar nereiškia, kad judame link tvaraus ekonominio augimo. Didelė dalis to augimo buvo susijusi su pagalbos teikėjų skiriama paramą ir ji buvo skirta tam, kad bent kažkiek kompensuot per pastarosius karo metus patirtą žalą, tačiau ta parama, tas augimas nėra tvarus, nėra nuoseklus. Ir, kaip žinome, Palestinoje šiais metais užfiksuotas bus labai didelis deficitas. E, tad reikėtų kurti tokią aplinką, kurioje galėtų klėstėti privatus verslas ir kurią galėtų investuoti užsienio investuotojai. Ir labai svarbu ne tik tai vidinis ekonomikos augimas arba judėjimas, tačiau labai svarbu ir investuotojų iš išorės prieiga prie vidaus rinkos, o panašu, kad kol kas tokios prieigos nėra. Tad ką reikia daryti? Reikia iš esmės keisti kontrolės ir patikrinimo postų sienos režimą. E, tai tikrai yra būtina, jeigu mes norime sustabdyti tą skurdą, kurį matom ir tą žlugimą, kuris dabar vyksta. Nors augimas šiemet yra e, ir. ir fiksuojamas, bet reikėtų nepamiršti, kad nuo 1999 metų BVP vienam gyventojui sumažėjo trešdaliu. Kokiagi padėtis vietoje? Kaip jau sakiau, ypač pabėgėlių e, padėtis vis labiau blogėja ir skurdo lygis nuolat didėja, nedarbo lygis taip pat yra ypatingai aukšto lygio. Daugiausiai bedarbių yra tarp jaunų žmonių. Ir daugiausiai bedarbių yra Hebrono ir Kalkilijos rajonuose ir abi šios teritorijos abu rajonai kenčia nuo to uždaro e, kontrolės režimo. Kai kuriuose bendruomenėse, pavyzdžiui, Bido ar Barta, nedarbo lygis jau viršijo 50 procentų ir dabar tie rajonai, tie miestai priklauso, visiškai priklauso nuo paramos, nuo pinigų, kurios gali atsiųsti giminės gyvenantis kitur ar bet kokios kitos pagalbos. Taip pat matome, kad prastėja padėtis dėl maisto, to maisto vis labiau trūksta ir atsiranda tam tikros itin pažydžiamos teritorijos. Visai nesenai buvo atliktas bendras tyrimas, bendra studija, kuri ištyrė, kokia yra padėtis dėl maisto. C teritorijoje. Ir paaiškėjo, kad 79 procentai teritorijų neturi pakankamai maisto, 93 procentai yra įsiskolinę, 20 procentų neturi prieigos prie jokių paskolų. Dar e, prašiau atrodo sveikatos, žmonių sveikatos skaičiai, kurie tikrai kelia daug nerimo, pavyzdžiui, 15,3 procento vaikų e, yra Vaikų e, yra ne per mažo svorio ir tikrai labai didelis jų procentas keič, kenčia nuo maisto trūkumo. Rytų Jeruzaliai ypatingai prasta padėtis, rytinė miesto dalis yra e, vis labiau izoliuojama, tuo tarpu, kai žydų nausėdijos e, plečiasi, jų teritorijos plečiasi, o palestiniečiai savo ruoštų nebeturi kur gyventi ir tikrai kyla labai didelis pavojus, kad rytų Jeruzalė gali tapti tiesiog lušnynais. Toliau dėl smurto ir nesaugumo. Šios problemos darosi vis aktualesnės ir matome, kad vyksta ir ginkluoti, neginkluoti susirėmimai, e, taip pat prievartinis žmonių iškeldinimas, e, smurtas, apskritai išpoliai vykdomi. Taip pat e, matome, kad iš esmės džiugu tai, kad dabar jau lik ir yra suvaldyti, ginkluoti nelegalių grupuočių išpoliai, tačiau vien to nepakanka, nes yra labai daug neiškumų dėl administracinių procedūrų, dėl to, kas už ką atsakingas ir taip toliau. Taip pat problematiška yra ir tai, kad politinė aplinka nėra aiški, trūksta politinio aiškumo dėl to, kaip vyks toliau procesas, kas vadovaus Palestinai, kada galbūt bus surinkti rinkimai ir taip toliau. Visa tai taip pat prisideda prie socialinių neramumų, prie socialinio nestabilumo bei ekonominio nestabilumo. Trūksta aiškumo. Dėl to žmonės e, tikrai nukenčia, nes tarp jų įsigali baimė, sumaištis, įvairūs įtarinėjimai ir tiesiog žlunga jų viltys. Pasaulio bankas ir jo naujausias tyrimas parodė, kad dabartinė padėtis, dabartinės problemos vakarų krante tikrai kelia didžiulę grėsmę e, ekonominiam augimui, socialiniam augimui vakarų krante ir ponės ir ponai, mums reikia jūsų pagalbos. Turime kartu kažką keisti vietoje ir jei ir toliau leisime padėčiai prastėti, tėti, tai tikrai e, vėliau jau proceso nebegalėsime pasukti atgal. Turime ieškoti sprendimų, turime ieškoti išeities, turime steigti galių palestino žmonėms, kad jas, jie patys galėtų kurti savo ateitį. Taip pat turime ypatingai daug dėmesio skirti rytų Jeruzaliai, kurioje svarbu užtikrinti socialinę taiką, taip pat ekonominę, socialinę augimo galimybės. Turime ir toliau remti Palestinos teigiamus pasiekimus ir išlaikyti tikėjimą, kad galime taikiai sukurti ateitį šiam regionui. Nepakanka viena noro, reikia ir politinių tam tikrų iniciatyvų ir jos yra ypatingai svarbus, jeigu norime kažką išspręsti, nes priešingų atveju alternatyvos yra tikrai siaubingos. Dabar steiksiu žodį ponui Hanas Nijora, Izraelio ir Palestinos mokslinių tyrimų ir informacijos centras. Good afternoon, everybody. Labadiena visiems, ponia Kretų, E, ponios ir ponai, mane pakvietė į šį klausimą iš centro, kuriam aš vadovauju. Taip pat aš esu ir Palestinos nacionalinės tarybos narys, tai yra mūsų parlamentas, Palestinos gyventojai renka e, šios institucijos pirmininką. Taigi Šis klausimas yra skirtas e, ekonominiams klausimams aptarti. Aš taip pat atstovauju savo palestinos tautiečius, e, dirbu ekonomikos ir socialinėje taryboje ir priekybos rūmose. Tačiau aš taip pat atstovauju ir Izraelio Palestinos mokslinio tyrimų ir informacijos centrui. Taigi norėčiau pirmiausia pasakyti, kad mes, palestiniečiai, bandome pademonstruoti, kad esame pasirengę bendradarbiauti su savo kaimynais Izraelyje tiek ekonominėje, tiek ir politinėje plotmėje, nes siekiame nutraukti okupaciją. Mes taip pat siekiame, kad būtų susitarta dėl dviejų valstybių sprendimo Siekiame, kad Palestina būtų nepriklausoma ir gyventų šalia Izraelio valstybės. Šiandien mes kaip tik ir kalbame apie ekonominius klausimus ir aš norėčiau padėkoti kolegoms iš Junktinių tautų paramos ir viešųjų darbų agentūros už jų darbą gazos ruožė ir vakarų krante. Mes dirbame tam, kad Palestinos ekonomika būtų plėtojama. Mums tai yra labai svarbus klausimas. Mes norime sugebėti išgyventi savo jėgomis, norime gebėti patenkinti savo poreikius, vystimosi poreikius. Deja, mes gyvename okupuoti. Ir Kolegos kalbėjo apie tai, kas vyksta gazos ruožė ir vakarų krante. Nepaisant to, ponė Simha, mes esame sukūrę, kaip jūs žinote, Izraelio palestiniečių prekybos ir pramonės rūmus. Taigi prekybiniai ryšiai gali mums padėti įveikti bent jau kai kurias kliūtis. Labai gerai žinome, kad yra daugiau negu 664 punktai, kurie riboja gyventojų judėjimą. Didžiausia mūsų problema yra prieiga ir judėjimas. Ir mes nesidrovime apie tai kalbėti su aukščiausiais valdžios pareigūnais Izraelyje. Visai neseniai suorganizavome susitikimą su Izraelio kabineto vadovo pavaduotoju, asmeniu, kuris yra atsakingas už ekonomikos raidą ir tarptautinius santykius. Tai yra ponas Silvan Šaron. Taigi mes susėdome su ministru ir aptarėme tris pagrindinius klausimus. Vienas iš jų yra prieiga ir judumas. Mes Izraelio atstovams pasakėme, kad mes neprieštaraujame ekonominiai taikai, bet būtina plėtoti ir Palestinos ekonomiką. Mūsų ministras pirmininkas Salam Fayat, kaip jau buvo pasakyta, pradėjo eiti šias pareigas surpiučio mėnesį ir tuo metu jis parengė Fayado planą, kurio tikslas yra užtikrinti politinį saugumą ir plėtoti infrastruktūrą, taip pat pertvarkyti Palestinos institucijas. Per šį vienerių metų laikotarpiu jam pavyko įgyvendinti 1050 projektų. Deja, visi projektai buvo įgyvendinti e, ne C zonoje, bet A ir B zonoje. Ir aš turbūt paaiškinsiu, ką reiškia tos A, B, C zonos. Vakarų krantas, didžioji jo dalis yra kontroliuojama Izraelio saugumo pajėgų arba karinių pajėgų. A ir B zonos sudaro mažiau negu 40 procentų vakarų kranto teritorijos. A zonoje mes turėtume džiaugtis visiškų saugumu ir turėtume vadovautis administracinėmis galiomis. B zonoje turėtume dalintis tokiamis galiomis su Izraelio agentūromis. O C zona sudaro daugiau negu 60 procentų vakarų kranto, tai yra didžioji vakarų kranto dalis. Ten mes neturime jokios kontrolės. C zona yra visiškai kontroliuojama Izraelio gynybos ministerijos. Ir jos civilinės administracijos, bet ją reikėtų pavadinti karinę administraciją. toje zonoje mums siekiant užsimti kokią nors veiklą reikia gauti leidimus ir licencijas. Taigi ministrui Šaron mes tą ir išsakėme. Teigiame, kad norint vystyti ekonomiką, norint, kad palestiniečiai patys savimi pasirūpintų, turime panaikinti kliūtis keliuose. Taip, Izraelis 30 kliūčių keliuose panaikino, tačiau liko dar daugiau negu 600 tokių kliūčių. Ir kad galėtume bendradarbiauti, turėtume gebėti kontroliuoti ir savo sienas. Mūsų siena su Egiptu eina per uždarą teritoriją, taip pat Reikia kalbėti apie mūsų sieną su Jordanija. Ta siena taip pat valdo Izraelio institucijos. Mūsų eksportas negali net pajudėti. Taigi, jeigu norime užsimti ekonominę veiklą, turime plėtoti eksportą. O kaip tą padaryti? Turėtume gebėti laisvai eksportuoti savo prekes. Tačiau visas eksportuojamos prekes turi būti patikrinamos, turi būti vertinamas jų saugumas. Taigi, jeigu nebus panaikintos šios kliūtis, kas bus tuomet? Palestinoje e, farmacinė pramonė yra labai gerai išvystyta. Ir mes galėjome eksportuoti į arabų valstybės, taip pat pradėjome eksportuoti savo produkciją ir į Europos Sąjungą. Susidūrėme su problema, kad galėtume eksportuoti į ES, turime pasirūpinti, kad mūsų produktas iš gamyklos Ramaloje pasiektų tiesiogiai mažmenininką arba gamyklą ES šalyje. Aš čia kalbu, pavyzdžiui, apie Vokietiją. Čia mes kalbame apie farmacinius produktus, apie vaistus, kurie negali būti atidaryti, išpakuoti iki tol, kol pasiekia galutinį tikslą. Izraelio institucijos primiktinai siekia atidaryti tuos produktus. Tai yra išpakuoti krovinius, juos užanspauduoti ir toliau siūsti į ES. Tačiau to nebuvo galima padaryti. Mūsų verslininkai nori užsimti verslo. Jie, pavyzdžiui, Maltoje įkūrė bendrą su Vokietija įmonę, kad galėtų įsiskverbti į ES rinką. Jeigu mes esame palikti vieni, ir čia galima kalbėti apie turizmo sektorių, apie kitus sektorius, mes taip pat ir su izraeliečiais bendradarbiavome, ypač turizmo sektoriuje. Turizmas yra vienas iš svarbiausių sektorių ateityje užtikrinsintis e, Palestinos ekonomikos plėtrą. Mūsų turizmo ministrė, puikiai moteris, gyvena Betliejuje ir puikiai yra susipažinusi su turizmo klausimais, anksčiau yra dirbusi su Izraelio turizmo ministrais, dabar turi dirbti su turizmo ministru Avigdor Libman, jūs esate mano kolega, jūs suprantate, kokia yra padėtis. Niekas su Avigdor Liberman negali dirbti. Taigi tą patį mes ir išdėstėme ponui Silvan Šarom. Aš manau, kad mums reikia štai ko ir tą mes pasakėme Izraelio ministrui. Mes vykdome pono Fajat planą. Taip pat užsijimame ir taikos ekonomiką, kad pasiektume savo tikslų. Turime pasiekti, kad Palestinos verslininkai galėtų dirbti C zonoje. C zonoje egzistuoja plėtros galimybės A ir B zonose. Aš nekalbėsiu apie tą sieną, nes mes šiandien kalbame labiau apie vystimąsi. Aš nekalbėsiu apie žemės konfiskavimą. Taigi vienintelė zona, kurioje Palestinos bendruomenė gali plėsti savo veiklą, yra C zona. ir mes turime ją naudoti. Net ir mūsų ministras pirmininkas, jeigu jis negalės dirbti C zonoje, tai negalės įgyvendinti savo pristatyto plano. Tačiau norėčiau pakalbėti ir apie vieną iš svarbiausių klausimų palestiniečiams, tai yra gazos ruožą. Ponas Silvan Šarun mes pasakėme. Mes labai aiškiai kalbėjome, jūs norėjote nubausti Hamas, bet savo veiksmais jūs baudžiate 1,5 milijono palestiniečių gyvenančių gazos ruožę. Jūs baudžiate ne Hamas, bet baudžiate Palestinos žmonės. Nedarbas siekia daugiau negu 50 procentų, 80 procentų gazos ruožo žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Gazoje taip pat yra nemažai svarbių gamybos įmonių. Kitas dalykas yra neleidžiama žaliavoms patekti į gazos ruožą, dėl to tos gamyklos e, bankrutuoja. Dėl to turi atleisti savo darbuotojus. Taigi vietoj to, kad būtų bandoma padėti gazoje gyvenantiems palestiniečiams plėtoti ekonomiką, yra atimamos iš jų galimybės pasirūpinti savo verslu. ruožas tarp Gazos ir Egipto yra labai svarbus Hamas pajamų prasme. Izraelis leidžia importuoti, jeigu leistų importuoti prekes, tai pajamos už tai patektų į Palestinos valdžios institucijų rankas Ramaloje. Daugiau negu pusė Palestinos valdžios biudžeto. Šimtas dvidešimt milijonų dolerių kiekvieną mėnesį yra skiriami humanitarinių problemų sprendimui ir valstybės tarnautojų atlyginimams išmokėti. Vienas su pusė milijonų dolerių yra skiriama tautiečiams gyvenantiems gazoje. Visiškai neseniai ponas Fajadas pareiškė, kad 2010 metais bus galima sumažinti biudžetinę paramą 10 procentų. Praėjusiais metais mes gavome pusantro milijardo dolerių paramą, tačiau ji buvo skirta visam gazos ruožui. Šiais metais mums reikės tik 1,2 milijardų dolerių paramos. Ir didžioji dalis šių lėšų bus skirta gazos ruošui, o 300 milijonų dolerių bus skirta iš Palestinos savivaldos biudžeto. Taigi mes, gyvenantis vakarų krante ir gazos ruožė, galime lietai statyti savo ekonomiką. Praėjusiais metais ekonomika užaugo 7 procentais. Galime tikėtis to, tokio paties augimo ir šiais metais. Tačiau mums labai svarbu iki galo išnaudoti teritoriją, kurioje gyvename, kad galėtume išplėtoti savo infrastruktūrą. Taip pat norėčiau pakalbėti apie Jeruzalę. Aš gimiau ir užaugau Jeruzalėje. Dar dvi mintas norėčiau kalbėti. Aplink Jeruzalę yra steigiamos izraeliečių gyvenvietės. Ir toliau plėsti gyvenviečių nebėra kur. Per pastarosius dviejus metus tas pats vyksta ir rytų Jeruzalėje. Įvairiuose Jeruzalės miesto rajonuose. Kaip žinia, palestiniečiai yra iškeldinami iš savo namų. Ir teigiama, kad namai, kuriuose gyvena palestiniečiai, anksčiau priklausė izraeliečiams. Aš gimiau vakarų Jeruzalėje. Kartais aš galvoju ir yra daug taip galvojančių Kaipgi mums atgauti namus vakarų Jeruzalėje? Tai yra tikra provokacija. Dėl to taikos procesas, kuris turėjo būti visai neseniai atnaujintas, vis neprasideda. Ačiū. Uh, uh, Ačiū. Ačiū už Jūsų pranešimą. Dabar mes turime pusę valandos, kad mūsų kolegos galėtų užduoti klausimus. Aš manau, kad būtų geriau, jeigu mes pristatytume, iš kurio komiteto ar delegacijos esame ir kam skirti savo klausimą. Ir aš siūlyčiau pateikti tris klausimus vienu metu. Pone Bernardas, aš noriu užduoti klausimą. Aš esu AFET komiteto atstovė, aš taip pat e, Euromed parlamentinio e, susirinkimo narė ir esu žaliųjų atstovė. Aš norėčiau tik pasakyti, kad e, taikos procesas yra iš tikrųjų turėtų būti, tiksliau, dekolonizacijos procesas. Tai mes turime aiškiai pasakyti. Čia mes nuolat susidurime su kol kolonizavimą politiką. Čia nuo Netanjahu Libermano sionistinės politikos. Iš tiesų, reikia tam tikrų priemonių pasisiekti taikai, tačiau kolonizavimą reiktų baigti. Kitas klausimas. Dabar dėl to sprendimo, kurį priėmė Teisingumo teismas e, vasario 26 dieną. Ten buvo kalbama apie tai, kad lengvatų sistema būtų suteikta Europos e, muitų institucijų tik tai tada, kada būtų užtikrintas susitikimas su gazos ruožu. Ir aš tai konstatavau tų dalykus. Pirmas, tai kad tie produktai, tai žemės ūkio produktai, žemokės, kurios yra gaminamos gazos ruožė, auginamos tiksliau gazos ruožė, yra gabenamos aplinkiniu keliu. Ir etiketėse yra parašyta produktas iš Izraelio. Tačiau tikrųjų tai nesuprantama, tai yra klaidinanti informacija. Ir antras dalykas. Gerai, užteks tiek klausimų. Ponas Enčiau. Ačiū, panė pirminkė. Aš, aš kalbėsiu e, rumuniškai. E, aš esu, priklausau ITRE komitetui, aš taip pat esu Palestinos delegacijos narys. E, taikos procesas artimuose rytuose yra strateginis prioritetas ES. Akivaizdu, kad ES turėtų ryštingiau veikti šiame procese. Labai svarbus aspektas, bendradarbiaujant ES ir Palestinai, yra tas, kad ekonominis aspektas ir humanitarinė pagalba turėtų labiau pabrė, būti labiau pabrėžiami. Neturime pamiršti, kad ES yra svarbiausias prekybos partneris ne tik e, Izraeliui, bet ir Sirijai, Libanui ir daugeliui arabų valstybių, pavyzdžiui, Saudo Arabijai. Mes taip pat esame pagrindiniai donorai Palestinos bendruomeniai. Mes jau, e, jau kelis milijardus dolerių sumokėjome kaip pagalba. Europos Sąjunga per Europos kaiminysės politiką teikia pagalbą ir kaiminėms valstybėms. Todėl svarbu, mano nuomonė, kad ekonominė politika ES šiame regione turėtų būti toliau vystoma. Čia aš turiu omenyje finansinę paramą. Aš esu įstikinęs, kad mes tik tada pasieksime pažangos, jei įveiksime didžiulę ekonominę ir humanitarinę krizę, dėl kurios ir ginčiasi konfliktuojančios šalis. Mes e, turėtume ir kitose srityse paskatinti ekonominį augimą. Labai svarbus veiksniai tam yra. E, tai, tai yra būtent tai yra svarbus veiksnys, baigiant šios konfliktus. Aš kalbėsiu sloveniškai. Norėčiau padėkoti už šią galimybę kalbėti apie labai svarbų aspektą šiame Izraelio ir Palestinos konflikte. Tai būtent, kad mes galime statyti tiltus ir skatinti ekonominę pažangą. Aš manau, kad tai yra unikali ir labai svarbi galimybė kurią reikia būtinai išnaudoti. Aš Ir e, aš norėčiau sužinoti, ar galima atverti ir kitą šios problemos sprendimo dimenciją. Manau, kad labai svarbu tai, ką pasakė panas Senjora. Būtent visa tai apie ką mes čia kalbamės, ar tai būtų saugumo ar ekonominiai aspektai. Situacija okupacijose teritorijose tik tada gali būti išspręsta, jeigu mes pasistengtume, kad dėl tų sprendimų siektų dvi e, suverenios valstybės, kurios norėtų taikos ir kurios užtikrintų saugumą ir taiką viena kitos atžvilgių. Visa kita yra tik tai papildomos, papildomi sprendimai. Mes išgirdome šiandien kai kurios argumentus, kuris, kuris sakoma, kad vis dėlto situacija okupuotos teritorijose gerėja, tačiau čia kyla abejonių. Nes, kaip buvo minėta, tai iš tiesų kri, labai didelė okupacija čia, judėjimo laisvė apribojama ir e, verslo laisvė. Ir tai trukdo vy, laisvai vystytis ekonomikai, nors tai turėtų būti sąlygos, būtent šitas laisvas judėjimas ekonomikos vystymuisi. Aš e, daugiau nenorėčiau nieko klausyti, nes iš esmės šiame kontekste nėra prasmės diskutuoti. Aš norėčiau, kad e, gera valia vyrautų abiejose šalyse. Ir tiek Izraelį ir palestin... izraelitai ir palestiniečiai siektų bendromis jėgomis taikos proceso. Daug klausimų yra neatsakyta. Ir reikia dar daug nuveikti šiame regione. Kalbant apie stabilumą ir humanitarinę pagalbą, aš praleidau šiek tiek laiko artimuose rytuose ir aš visada maniau, kad izraeliečiai išnaudoja savo kontrolės funkciją, kad palestiniečiai negautų tiek daug humanitarnės pagalbos. Jie naudoja tam tikras e, biurokratinės kliūtikės, pakeičia sąrašus e, produktų, kurie gali būti teikiami tiesiog e, per vieną naktį. Jie, jie, jie trūkdo humanitarniams organizacijoms. Ir ar tai yra tiesa? Aš norėčiau kad e, e, atsakytume šį klausimą tie, kurie e, teikia humanitarnę pagalbą. Galbūt kuris nors iš mūsų svečių norėtų atsakyti šios klausimus, nes iš esmės tie klausimai nebuvo kam nors adresuoti. Aš norėčiau ypač pasakyti dėl gazos ruožo. Taigi, aš manau, kad dabartinėmis sąlygomis labai sunku vystytis ekonomikai. Tačiau nepaisant tų sunkumų mes bandome plėtoti ekonomiką. Tačiau dabartinėje situacijoje, kai e, negalime mes laisvai judėti ir kai vyksta tam tikrai baudžiamieji veiksmai, kaip ir gazos ruožė, labai sudėtinga galvoti apie tai, kad mes sugebėsime sukurti ekonominę infrastruktūrą gazos e, ruožas, jeigu galiu taip sakyti, aš čia taip e, sužinojau iš gazos ruožo gyventojų. Jie e, nori. Yra kaip Pandora. Jie. Jie turi tam tikrus ryšius su Egiptu, vadovaujant Abdul Nasserui. Visi egiptiečiai atvyksta į gazos ruožą, ten yra vyksta e, gamyba, Ir aš manau, kad šis pavyzdys, jis gali būti tęsiamas ir ateityje. Tačiau mes dabar negalime ten vystyti ekonomikos, nes tam mums reikia taikos. Jeigu okupacija e, toliau tęsis, tai nieko nepavyks. Bet tačiau, jeigu nebebūs okupacijos, jeigu, mes, jeigu gazos ruožas būtų laisvas, tai jie prekiautų ne tik tai su, su kitom palestiniečių žemės, bet ir su Izraeliu, su, su egiptiečiais. Pone Šenstau. Prieiga prie humanitarnės pagalbos tikrai problemiškas klausimas, ypatingai gazui. Paprašysiu, kad Maksas dar apie tai pakalbėtų tai apribota ir vakarų krante, sunku atvykti į ir išvykti iš, iš ten, yra įvairių apribojimų, taip pat sunkumų kyla ir mūsų darbuotojams vykti į rytų Jeruzalę, yra tam tikri patikros punktai, per kuriuos galime vykti, tačiau yra sunkumų. Ir Izraelio vyriausybė mano, kad mūsų ir kitų agentūrų darbas yra svarbus, Jie supranta, kad jis svarbus, tačiau jie galėtų dar labiau mums padėti, padėti vykdyti mūsų darbą. Tad reikėtų atkreipti dėmesį į šias kliūtis ir ypatingai dėl gazos ruožo padėtis labai sudėtinga. Maksai? Kalbėtos kalba be mikrofono. Taip, labai trumpai dėl gazos. Panašiai kaip ir sakė Barbara, aš galiu pasakyti, kad tik labai nedidelis kiekis e, pagalbos prekių arba maisto prekių gali būti įvežamos. Maisto produktai, paramos tam tikri produktai ir griniai pinigai, bet apskritai padėtis e, sudėtinga labai. Prieš blokadą, jei neklystų, sąraše buvo 5-6 tūkstančiai įvairiausių produktų prekių, kuriuos galima buvo įvežti, išvežti tačiau dabar viskas sustabdyta. Pateiksiu pavyzdį. Cementas ir plieno strypai gazos rekonstrukcijai. Šių dviejų produktų įvežti negalima. Ačiū. Dar penki klausimai. Ir siūlyčiau juos visus užduoti kartu, o po to jos bus atsakyti ir padarysime trumpą pertrauką prieš antrą diskusijų dalį. Ponas Gerans. Ačiū, pirmininkė. Tikrai retai man teko matyti tokią siaubingą situaciją, kokią prieš kelis metus mačiau gazoje. Ir kaip suprantu, situacija prastėja. Reikia kelti klausimą, kiek dar gali jį pablogėti. Na, Galbūt prieš man atvykstant tas klausimas jau buvo užduotas, bet vis tiek aš norėčiau dar apie tai pakalbėti. Reikia pakalbėti apie muitų tarifus Palestinai ir Izraeliui. Kokie yra skaičiai, kokia yra statistika 2010-iesiams jų pradžiai ir ką tai reiškia? Kaip tai galime traktuoti bendrame e, kontekste, kalbėdami apie vakarų krantą, gazą ir Palestinos savivaldos teritorijas? Ačiū, prašyčiau visų kalbėti trumpai, nes mums pritrūks dešimties minučių. Ponas Svensson. Ačiū, pirmininkė. Na taip, pritariu e, tam, kad e, tikrai reikia tikėtis, kad šios dvi konflikto šalis taikiai viską išspręs ir kad tikrai, na, Nenorėčiau grįžti prie to, kas jau pasakyta, bet norėčiau užduoti vieną konkretų klausimą. Hamas labai dažnai apibūdinama kaip teroristinė organizacija ir kalbant apie ekonominį vystimasi, žinome, kad yra didelių nesutarimų tarp Fata ir Hamas. Išsiskiria jų nuomonės tarp išsiskiria nuomonės tarp Egipto ir Gazos. Žinome, kad Gaza anksčiau vaidino labai svarbu prekybinį vaidmenį santykiuose su Egiptu, tačiau dabar jau taip nebėra ir todėl norėčiau daugiau apie tai išgirsti. Kiek būtent tai trukdo ekonominiam vystimuisi ir laisvam judėjimui? Juk būtent Hamas vadovauja Gazai o tarp Hamas ir Fata egzistuoja didžiulė įtampa, tad kaip tai atsiliepia? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš ketvirtadienį dalyvau įdomioje konferencijoje. Ten buvo kalbama apie lyčių klausimus artimų rytų konflikte ir ten buvo kalbama apie moteris iš e, Palestinos, Izraelio, ten jos ir dalyvavo toje konferencijoje, taip pat buvo kvarteto atstovai, e, Junktinių Amerikos valstybių atstovai. Mm. Ir ten buvo pasakyta, kad e, e, iš tikrųjų mes, neturime, mes turime vis mažiau laiko, kad sukurtume dvi valstybės. Ir visi jau pavargo nuo šio konfliktyvo, nebėra jokių perspektyvų, žmonės nebemato jų ir nebėra praktiškai pasiryžimo sukurti pilietinę visuomenę, kuri bandytų spręsti tą problemą. Ir buvo pasakyta, ir čia mes vis tikriausiai sutinkame, kad, kad humanitarinė situacija vakarų Jordano e, gazos ruožė yra labai katastrofiška. Ir buvo pasakyta, kad politinė valia ji praktiškai neegzistuoja iš abiejų pusių. Ir e, ponė e, senjora e, ir Jūs, kolega, iš. E, kaip Jūs manote, kokius politinius žingsnius reikėtų žengti realiai tiek, tiek Palestinoje, tiek Izraelyje, kad išeitume šio aklygatvio? Ar gali būti, kad čia tik padės tik tai tarptautiniai tarpininkai? ES kokią vaidmenį galėtų atlikti, e, ne tik teikdama, pavyzdžiui, humanitarinę pagalbą, kokius veiksmus jį galėtų atlikti ir ką galėtų atlikti taip pat palestiniečiai PLO, pavyzdžiui, e, susitaikant pačioje Palestinoje ir ką savo ruoštų gali padaryti izraeliečiai. Dar trys klausimai. Ponas Daroza, ponas Deva ir ponas Arsenis. Ačiū pirmininkė. Parlamento delegacijos į Palestinos parlamento delegacijos vadovas esu, taip pat esu darbo grupės artimų rytų klausimais narys. Lankiausi Gazoje ir vakarų krante visai nesenai gruodžio mėnesį, taip pat vasarį praeitų metų, netrukus po išpolių prieš Gazą. Tai, ką šiandien išgirdau, akivaizdžiai rodo, kad padėtis nepasikeitė nuo to laiko, kai aš ten lankiausi prieš metus tenka tik apgailestauti dėl to. Europos Sąjunga yra tikrai labai vysto labai stiprius politinius ir ekonominius ryšius su Izraeliu. E, turbūt tie santykiai yra stipriausi, geriausi nei, nei su kitomis mūsų partnerėmis. Tačiau akivaizdu, kad mes, net mes nesugebame įtikinti Izraelio keisti padėties vakarų krante ir gazoje. Ir Tai rodo, kad turėtumėm galbūt šiam klausimui daugiau dėmesio skirti, nes priešingų atveju manau, kad nebėra vilties pasiekti taikos regione. Džiaugiuosi išgirdęs visus pasisakymus ir ypatingai man patiko verslo atstovų žodžiai. Gazoje vasarį viena iš grupių, su kuria susitikome, buvo gazos uh, pramonės ir komercijos rūmai, buvo kalbama apie tai, kad jie negali nei importuoti, nei eksportuoti, kad verslas sužlugdytas, kad jie turi mokėti išpūstas kainas už žaliavas, kurios gabenamos tuneliais ir iš esmės neįmanoma veikti ir funkcionuoti. Ir akivaizdu, kad Palestinos ekonomika tiek vakarų krante, tiek gazoje visiškai negali funkcionuoti, žmonės negali funkcionuoti, jeigu jiems nėra užtikrinama laisvė judėti, laisvė dirbti, laisvė gaminti, laisvė užsimti verslu ir taip toliau. Tad tai, ką jūs bandote daryti, tai yra kurti, statyti tuos tiltus, tai yra ypatingai svarbu. Tačiau e, tai yra pirmas kartas, kai jūs čia atvykote, kai aš jūs čia matau. Man atrodo, kad turėtumėm dažniau su jumis susitikti, dažniau apie tai kalbėti. Ir turime atkreipdėmėsi į tai, kad kitur pasaulyje, pavyzdžiui, Afrikoje, vakarų Afrikoje, verslininkai turėjo itin uh, buvo suvaidino itin svarbu vaidmenį, keičiant padėtį, net ir įtakojant politinius tam tikrus sprendimus, padedant įsigalę demokratijai ir taip toliau. Tad jums tenka tikrai didelė užduotis, labai svarbus vaidmuo ir jūs turite jo imtis ir turime dažniau su jumis bendrauti ir turite užmėgsti glaudesnius ryšius su Europos parlamentu. Ačiū, mes labai vėluojame. Todėl siūlyčiau kitiem dviem kolegom klausimus užduoti per kitą diskusijų etapą, jei neprieštarausite, ir dabar steiksiu žodį mūsų svečiams. Uh, <clears throat> like to to... Jums leidus uh, norėčiau atsakyti į vieną iš užduotų klausimų. Ponas Šulcis atrodo uždavė šį klausimą, taigi pradėsiu nuo jūsų. Izraelio verslo bendruomenė metai iš metų neblogai vykdė verslas su vakarų krantu ir gazos ruožu. Mes esame pasirengę tokią veiklą tęsti. Mes dedame pastangas. Kaip sakiau, mes nesame politikai. Mes tiesiog bandome paspausti abiejų šalių vyriausybės, susėsti prie bendro stalo, nes vienintelis galimas sprendimas yra dviejų valstybių sugyvenančių taikiai viena šalia kitos sprendimas, kurios gerbė viena kitą nes, kaip jūs ir sakėte, verslas gali suartinti žmonės. Tai nėra šūkis, tai yra faktas. Šiandien daugelis iš gazos gyventojų dar bendrauja su tais, kurie gyvena Izraelyje ir tikisi, kad tokie verslo ryšiai bus atnaujinti, nes jie atneš naudos visiems. Aš suprantu, situacija gazoje yra itin sudėtinga. Mes sėdime, uh, ir laukiame, kol galėsime pagerinti situaciją. Ir aš tą sakau verslo bendruomenės vardu, nes nesu politikas. Ponas Senjora, dėl Palestinos biudžeto, jis yra 3 milijardai dolerių, dėl Hamas. Hamas išrinko patys žmonės. Jeigu Hamas būtų leista vadovauti, Ir aš čia kaltinu Europos Sąjungą, nes ji prisidėjo prie embargo įvedimo Hamas. Ir anksčiau tokia klaida buvo padaryta Alžyro atveju. Alžyre e, egzistavo panaši institucija kaip ir Palestinos savivalda ir kai žmonės nuo jos pavargo, jie išsirinko kitą valdžią. Alžyro islamistinės partijos atstovus. Ir Alžyro institucijai buvo pasakyta, kad islamistinė partija negali vadovauti šaliai. Net ir šiandien skaičiau spaudoje, kad yra žudomi žmonės dėl to, kad islamistinėms partijoms neleidžiama vadovauti. Jeigu Hamas būtų leista vadovauti. Galbūt jie būtų sušvelninę savo poziciją. Mes tikimės, kad iki arabų šalių susitikimo, kuris įvyks visiškai netrukus, bus pasiektas sėkmės susitaikinimo procese, kuriam vadovauja Egiptas. Aš tikrai to tikiuosi, nes tai yra tik vienas būdas mano žmonėms judėti į priekį. Kągi turėtų padaryti ES? Aš žinau, kad ES labai dosniai mums skiria pinigų. Tačiau mums reikia, kad ES ir politiškai įsitrauktų į procesą. Visai neseniai buvo Maskvoje priimtas kvarteto sprendimas. Sprendime pasakyta, kad per dviejus metus bus pripažinta nepriklausoma Palestinos valstybė tą patį turėtų padaryti ES ir ES parlamentas. Jeigu politinis procesas nepatirs sėkmės, tai mes nebūsime nepriklausomi dėl verslo bendruomenės. Nepaisant visų kliūčių ir suvaržymų, nepaisant sudėtingo laikotarpio, palestiniečiai negali bendrauti su izraeliečiais, ypač su tokiais asmenimis kaip Silvan Šaron. Mes Tikimės, kad ekonomikos vystimas gali prisidėti prie taikos proceso. Pirmininkė, dėkoju visiems kalbėtojams, siūlyčiau padaryti kelių minučių per trukėlę ir sugrįžti prie diskusijų. Sorry. Okay. Maybe press will help us to, to open our second panel. <coughs> Please. Prašytume spaudos atstovų leisti mums tęsti posėdį. Taigi, prasideda antroji diskusijos dalis. Ji organizuojama kartu su parlamento užsienio reikalų komitetu. Aš sveikinu komiteto atstovus. Be jokios abejonės susidomėjimas šiuo seminaru ir šio posėdžiu yra didelis dėl to, kad jame dalyvauja Tonis Bleiras, buvęs Britanijos ministras pirmininkas, kuris šį rytą atvyko iš Izraelio. Specialusis atstovas, kvarteto atstovas yra puikiai susipažinęs su abiejų šalių pozicijomis ir kliūtimis, kurios trukdo rasti visiems priimtinus sprendimus. Kai pagalvojau, organizuodama šį posėdį, mums reikia kaip galima labiau neutralios pozicijos laikytis politinė prasme. Tačiau konflikto sprendimas priklausys ir nuo politinių sprendimų. Akivaizdu, kad mes šiandien kalbame apie gazos ir vakarų kranto vystimasi, humanitarnę pagalbą šiam, šiai teritorijai ir ekonominį vystimasi. Taigi mes labai laukiame jūsų pristatymo. E, pone Bleirai, jūs galite tikrai pristatyti aiškesnį teritorijos vaizdą, pakalbėti apie vystimosi prioritetus ir politinius sprendimus. Pone Bleirai, kviečiu Jūs pasidalinti savo nuomonę. Ačiū, kad sutikėt man galimybę kreiptis į Jūs šiandieną. Aš manau, kad e, su mano pagalba galėsime apžvelgti situaciją šiame regione ir susipažinti su mūsų ten vykdomo darbo. Aš norėčiau pradėti nuo to, kad e, norėčiau padėkoti ES už darbą ir paramą, kuri teikiama Palestinos vyriausybei. ES yra didžiausias remėja ir, ir donorė Palestinos vyriausybės. Ir kai, kai, kurie, kai kurios iš jų lėšų yra naudojamas ir mūsų darbe, būtent teikiant pagalbą palestiniečiams. Tačiau norėčiau pasakyti, kad aš e, atvykau praktiškai mm, per e, po trumpo laiko iš e, Palestinos. Mes kalbėjomės su izraeliečiais ir palestiniečiais, kaip jie galėtų spręsti savo problemas. Jūs žinote, kad pastaruoju metu mes susidarime su sunkumais ir kyla du esminiai klausimai. Pirmas klausimas. Kaip mes išeisime iš šios situacijos, iš šios e, tragiškos situacijos, kai žūsta žmonės, jauni palestiniečiai, kai kyla didžiulė įtampa tarp izraeliečių ir palestiniečių per pastarąsias dienas. Kaip mes išvengsime šios situacijos, kad mes pradėtume politinės dėrybas. Ir antras dalykas, kaip mes galime užtikrinti, kad e, palestiniečių valstybė taptų įmanoma. Ir kaip mes galime užtikrinti, kad e, palestiniečių aspiracijos tapti savarankišką valstybę būtų įgyvenintos. Kalbant apie pirmasias e, politinės dėrybas kaip žinau, kolega, kaip tik tai užsijima šiomis darybomis, yra, e, ponas Mičelas tikrai užsijima tuo, ir, e, ir per artimiausias dienas e, jau ruošiame dirbą šioms tiesioginiams daryboms ir per artimiausius mėnesius jos įvyks. Izraelio ministras pirmininkas sustiks su ponu Obama Vašingtonė rytoj ir aptarsi irgi šios klausimus. Kalbant apie tuos darbus, kuriuos mes veikiame, mes iš esmės e, atkreipime didžiausią dėmesį į Palestinos ekonomiką, mes e, kūrėme, e, bandome sukurti gebėjimus, tiksliau pagerinti gebėjimus palestiniečių vyriausybės. Aš norėčiau pasakyti, kodėl šis darbas, kurį aš vadinu tarsi atvirkščių modelių, yra toks svarbus. Pirmiausia, Mes norime sukurti tokį sprendimą, kuriame bendradarbiauti dvi valstybės. Vienas dalykas, kad e, valstybės Izraelis turi užtik, būti užtikrintas, kad e, būtų užtikrintas jų saugumas, o palestiniečiai turi būti įstikinę, kad jų pajėgumai ir gebėjimai būtų taip pagerinti, kad jie galėtų sukurti gyvybingą valstybę. Jeigu mes norime tai padaryti, tada tai tokie klausimai, kaip, pavyzdžiui, institucijų kūrimas, teisinės valstybės principai, e, gebėjimai, tai yra svarbiausia klausimai. Ir mes iš tiesų einame tą linkmę. Paryžiuje 2007 metais e, konferencijoje mes e, pradėjome diskusijas būtent dėl paramos ir čia mes gavome tuo metu didžiausią donorų paramą E, tai iš, iš tikrųjų buvo truputį stebėtinas įvykis mano patirtyje. Ir buvo pasiekta didelė pažanga, kuriant palestiniečių institucijas. Šiandien e, vakarų krante, nepaisant visų problemų ir sunkumų, palestiniečiai, e, vyriausybė, vadovaujant ministrui pirmininkui Fajadui, kūrė teisinės valstybės principais pagristą programą. Ir Mes jiems teikiame paramą. Mes, pavyzdžiui, e, kūrėme. Viešos tvarkos užtikrinimą. Mes bandome užtikrinti saugumą ir tvarką. Buvo e, e, pasakyti nauji kalėjimai, buvo prokurorai lavinami. Ir e, buvo išspręsta daugiau nusikaltimų, tiksliau išaiškinti daugiau nusikaltimų ne, negu per pastarojus dešimt metų, per šios pastaros metus. Tai sakau, tai yra nepaisant tų visų sunkumų, su kuriais susidurė palestiniečio vyriausybė. Tuo pačiu metu buvo, e, buvo šiek tiek sušvelnintos apribojimai asmenų judėjimui. Žinoma, kai kurie e, apribojimai išlieka, tačiau kai kurie keliai, pavyzdžiui, į, į pietus, į šiaurę, e, palestiniečių teritorijoje, kontrolės postai vakarų e, ruožę yra iš dalies pašalinti. Ir e, tai mes pastebime iš to, kad palestiniečių ekonomika auga, 7 procentais paauga ir daugiausia tikriausiai vakarų krante. Tačiau dar reikia daug nuveikti. Aš norėčiau pateikti Jums e, trumpą analizę. Ar aš turėčiau ilgai kalbėti ar trumpai? Ar jūs norite, kad aš kalbėčiau daugiau negu 15 minučių ar mažiau? Aš galiu ko jūs daryti, ką jūs pagėdausite. Aš esu pripratęs kalbėti. Ok, kalbėsiu dar 10 minučių. Jeigu pažvelgsite į tas e, priemonės, kurias mes kūrėme tate, mes kreipiam dėmesį į kelis dalykus. Mes norime uh, uh, užtikrinti palestiniečių uh, kariniams pajėgoms uh, tam tikrą saugumą. Mes norime. Mes turime sukurti tam tikrus pramoninius parkus, penki jau yra palestiniečių teritorijoje, kiti dar bus kuriami per artimiausius kelius mėnesius. Be to mes kūrime tam tikrus paketus, politikos paketus, kur skirtus skatinti e, turizmui, taip pat kurti darbo vietams ir užtikrinti gerovę. Mes taip pat siekiame pokyčių leidimų sistemoje, ypač e, C zonoje, kuri sudaro 60 procentų Palestinos teritorijoje, ir žinoma, kurti infrastruktūrą, atkurti arba kurti e, vakarų krante. Tačiau yra labai daug dar dalykų, ypač gazos ruožė, kuriuos reikia išspręsti greit, nes situacija yra sudėtinga. Mes siekiame pokyčių politikos dėl gazos ruožo. Teisinga, kad per pastarąsias porą dienų buvo sukurtas uh, papildomas paketas uh, tam tikrų leidimų ir nuolaidų gazos ruožui, nes kitu atveju ekonomika negali teisėtai veikti nes, kaip žinote, yra e, tuneliai tam tikrai kasami, pavyzdžiui, prie Filadelfijos e, e, linijos. Nes verslas be tų tunelių, pavyzdžiui, ir be tam tikrų sąlygų negali veikti. Ir todėl klesti juodoji rinka. Tai, taigi, gazos ruožę mes kūrėme tam, tam tikrą infrastruktūrą, vystome infrastruktūros projektus. Būtų labai gerai, jeigu būtų e, išlaisvinti įkaitai, tai pakeistų situaciją gazos ruožę. Tačiau mes e, norime sušvelninti šį režimą. Bet kuriu atveju. Taigi, norėčiau apibendrinti šią situaciją. Tai yra trumpalaikis politinis klausimas e, ir jisai turi būti greitai išspręstas ir turi būti vystomas tiesioginės dėrybos. Be to, mes turime e, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu kurti e, tam tikrus pajėgumus, gerinti gebėjimus. E, E, teisinės valstybės principus įgyventi, saugumą užtikrinti, e, užtikrinti e, valstybės institucijų tinkamą veikimą, be to panaikinti tam tikrus apribojimus Palestinos ekonomikai, kad ji galėtų aukti. Tai yra mm, mano pagrindinis pranešimas, mano pagrindinė žinia. Iki 2000 e, metų įvykių galbūt buvo galima pasiekti susitarimą dėl pagrindinių klausimų, dėl pagrindinių e, e, Palestino, Palestinos valstybės statuso klausimų. Galbūt buvo galima pasiekti tą susitarimą atsižvelginti realybę susijusią šio susitarimo. Aš manau, E, kad e, tie įvykiai 2000 metais, kai buvo nutrauktos taikos dėrybos, lėmė į mūsų šiandieninius sprendimus. Mes galime, sakykime, arba galime sukurti nuo apačios, sakykime, Palestinos vyriausybę, arba mes galime sukurti ją iš viršaus, kaip dabar diskutuojama. Tačiau reikia pasakyti, kad e, ES turėtų imtis tokių priemonių, kad mes turėtume sukurti daugiau galimybių toms tiesioginėms dėryboms. Nes ir izraeliečiai, ir palestiniečiai nori dviejų valstybių, kad jos tarpusavį bendradarbiautų. Tai yra skubiai spręsinas klausimas, jis yra kupinas iššūkių. Ir reikia būtinai žengti jau dabar į priekį pažangos link. Tai yra politinis procesas, jis, tačiau jis yra teisėtas, aiškus. Ir jisai yra produktyvus ir jisai gali pakeisti situaciją vietoje, tame regione. Mes turime suteikti uh, palestiniečių žmonėms viltį dėl ateities. Dėkoju, pradėsime keitimąsi nuomonėmis. Suteiksiu žodį poniai Eva Žoly. Ji yra vystimos komiteto pirmininkė. Visų pirma, dėkoju ponui Blair, kad atvykote, kad pasidalijote patirtimi. Jūs esate e, specialus įgaliotinis ir dirbate jau tris metus, tačiau vis dar žinome, kad egzistuoja 550 patikrinimo punktų ir žinome, kad tik tai 60 produktų gali būti įvežami į į, į Gazą, nepaisant to, kad jungtinės tautos e, teigia, jog reikia maždaug 9 tūkstančių. Ar galite paaiškinti, kaip jūs ketinate e, naikinti šiuos patikros punktus tam, kad galėtų įsibėgėti ekonomika? Nes tikrai, kai egzistuoja 550 patikros punktų, ekonomiką vystyti neįmanoma. Tad kaip pabandysite naikintos punktus ir kaip užtikrinsite, kad tie 9000 produktų būtų įvežami į gazą. Dar vienas klausimas. Manau, kad mes 60 metų laukiame ir Tad kyla klausimas, ko mes laukiame. Dabar irgi girdėjome, kiek mažai jums pavyko pasiekti per šiuos tris metus. Prieš tai dar girdėjome, kokia prasta yra padėtis vietoje. Tad klausimas yra toks, kodėl mes vienašališkai nepaskelbėme dviejų valstybių sprendimo. Prašau. Na, Viena iš didžiausių problemų yra ta, kad jei pasakysi žmonėm, kad yra gerų žinių arba kad jų nedaug, tai jie tau pradės sakyti įvairiausius blogus dalykus. O jeigu žmonėms sakysi tik tai blogas žinias, tai tuo met kyla rizika, kad nepastebėsi gerų dalykų, kurie egzistuoja. Tačiau reikia siekti pusiausviros. Jūs klausėte, ko pasiekime per ateinančius du metus. Na, aš matau, manau, kad ministras pirmininkas Fajad ir Palestinos savivaldos institucijos tikrai nuveikė didžiulį darbą, jie daug ką pakeitė. Prieš du ar prieš du su pusę metų, kai aš pradėjau savo darbą, aš net negalėjau vykti į tam tikras teritorijas, tam tikrus rajonus Palestinoje, o dabar galiu. Prieš du, prieš tris metus gatvėse buvo pilna kareivių, šaudančių, ginkluotų grupuočių ir taip toliau. Dabar taip nebėra. Kai kurios patikros, kai kurie punktai panaikinti. Palestinos e, savivaldos institucija šiemet pirmą kartą sumažins uh, paramą, kurios jiems reikia ir du trešdaliai bus skirti pačios Palestinos. Uh, jei neklystų, praeitais metais e, pavyko surinkti didelės, tikrai didelę paramą iš užsienio investicijų, o šiemet jau ta parama mažės, nes jos nebereikia tokios didelės, tad padėtis keičiasi. Pagrindiniai patikros punktai, jų skaičius taip pat mažėja. Kai kurie dar išlieka, bet jie yra atviri, atidaryti. Aišku, reikia nuveikti dar daugiau, turbūt per ateinančius metus tiek Dželamei pramonis parkas, tiek Betlėjaus projektas bus pradėti vykdyti, taip pat birželio pradžioj bus surenkta Palestinos investicijų konferencija, tai tikrai bus didelis pasiekimas. Ir praeitais metais per tokią Palestinos investicijų konferenciją daug kas mane, kad niekas nenorės dalyvauti, niekas netvyks ir niekas nepasižadės skirti pinigų, tačiau matome, kad viskas buvo ne taip. Tad pokyčių yra, aišku, dar reikia labai daug ką nuveikti, bet Jei mums bus leista per politiką kažką daryti, tai pamatysime, kad daug kas bus padaryta, nes tai, ką Fajadas dabar, e, kuo jis užsijima, ką jis siūlo, tikrai labai įdomu ir labai svarbu. Na, o dėl vienašalių veiksmų. Šiaurės Airijos proceso metu aš šio to išmokau ir supratau, kad kai kurie gestai, kai kurie veiksmai yra daug svarbesni tiem, kas tuos veiksmus demonstruoja, o ne tiem, kam jie yra adresuoti. Realybė yra tokia, kad Palestinos valstybė nesusikurs vien todėl, kad mes paskelbsime, kad ji sukūriama. Ne. Norint ją sukurti, reikia darybų. Tačiau vis dėlto aš tikiu, kad jei viskas aišku, Jei visi aiškiai suprantame, kad reikia dar daugiau kažką nuveikti, tai tuomet mums tai pavyks padaryti, o pavyzdžių galėčiau pateikti labai daug. Taip kartais procesas uždelsiamas, nes reikia laukti leidimų įvairiausių, bet mes galime šitą pakeisti. Reikia ir toliau daryti spaudimą iš JAV pusės, iš ES, iš ES parlamento, iš jungtinių tautų ir taip toliau. Tačiau akivaizdu, kad vienintelis galimas ilgalaikis sprendimas bus tas, dėl kurio sustarsim per dėrybas. Ponas Boris, užsienio reikalų komiteto vardu. Dėkoju. Jūs atsakingas už kvartetą, buvo vėl atnaujintos dėrybos prieš dešimt dienų Akivaizdu, kad mes visi tikimės, jog bus pasiektas susitarimas tarp dviejų konflikto šalių ir kad tai leis susitarti dėl dviejų šalių sprendimo. Deja, Izraelio vyriausybės politika labai nelanksti ir tai kelia didžiulę grėsmę tam tikslui, kurio mes norime pasiekti. Ir tai matėme praeitą savaitę, kai buvo paskelta apie 1000 600 naujų namų, e, žydų namų, kurie ketinami statyti vakarų krante. Ir taip pat ekonomikos vystimui įsigrėsmę kelia patikros punktai, kaip, kaip žinome, gazoje kenčia ir vaikai, jie negali, neturi galimybės eiti į mokyklą, jiem trūksta maisto. Ir jokios kitos galimos problemų sprendimo formos, kaip kad smurtas, jie net neįsivaizduoja. 2008 metais buvo parengtas dokumentas apie tai, kaip galima pasiekti, pasiekti pažangos. Tač, ir viena iš išvadų, kuri daroma, yra ta, kad viena konflikto šalis tiesiog negerbė tarptautinių įsipareigojimų ir taisyklių. Ir vienintelė priemonė, kurią naudoja, yra smurtas. Jūs jau du metus dirbate dabartinį savo darbą ir norėčiau paklausti, ką Jūs manote apie dabartinę padėtį. Ar manote vis dėlto, kad kažkas keičiasi ir e, ko galite pasimokyti iš kvarteto darbo? Taip pat, ką manote, kaip reikėtų reaguoti į tokius Izraelio pareiškimus, kai jie pareiškia, kad bus statoma nauji E, namai e, žydams ir kaip tai reikia reaguoti. Dar vienas klausimas, ką daryti, kad Izraelis gerbtų tarptautinę teisę. Of... Kalbant apie pasiekimus, akivaizdu, kad mano vaidmuo nėra tiesiogiai susijęs su politinėmis dėrybomis. Mano vaidmuo yra susijęs su valstybės kūrimu ir ekonomikos atsigavimu. Nenorėčiau kartotis, bet pažanga tikrai yra pasiekta nemenka. Ponas Fajadas Paryžiaus konferencijos metu, 7 metų gruodžio mėnesį, paskelbė apie veiksmų planą ir jis yra vykdomas. Jeigu būtumėte manęs paklausę, kaip keitėsi mano suvokimas per pastarosius keliarius metus, aš sakyčiau, kad dabar Aš dar labiau esu įsitikinęs, kad dviejų valstybių sprendimas yra vien, vienintelis sprendimas. Jeigu dal, daugelis iš jūsų lankėsi regione, tai yra nedidelis žemės lopinėlis. Žmonės gyvena vieni greta kitų, labai arti vieni kitų. Ir reikalas tas, kad izraeliečiams rūpė saugumas. Tarptautinė bendruomenė labai yra sunerimusi dėl pastarųjų dienų įvykių. Tačiau Izraelis susiduria su viena rimta saugumo problema. Jeigu mes jos nesuprasime ir nespręsime, tai apskritai nesuvoksime reikalo esmės. Taigi koksgi yra sprendimo kelias? Stiprinti Palestinos gebėjimus. Pagrindinis klausimas yra toks. Palestinos žmonės rodo, kad yra pasirengę stiprinti savo gebėjimus, jie yra pasirengę atsakingai vadovauti savo valstybei. Tai reikalauja atsako iš Izraelio ir mes turėtume pabrėžti būtent šį aspektą. Taigi mes galime pasiekti pokyčių tam tikrose srityse. Aš manau, kad A zonoje. Palestina kontroliuoja iš dalies situaciją. Ir aš manau, kad Izraelis neturėtų kištis į tokias zonas. Aš manau, kad yra būdų, kuriais mes galėtume padėti Palestinos žmonėms. Galėtume užtikrinti viešąją tvarką, galėtume padėti Palestinos žmonėms stiprinti pajėgumus, kad palestiniečiai galiausiai patys galėtų užtikrinti tvarką savo teritorijoje. Kitas klausimas yra C zona. Mes labai daug dėmesio skiriame šiam klausimui. Turbūt jūs žinote, kad vakarų krantas yra padalintas iš tris, tris zonas ABC. C zona sudaro 60 procentų vakarų kranto teritorijos ir Izraelis kontroliuoja tą zoną. Palestiniečiai negali ten plėtoti savo veiklos be leidimų. Todėl būtina užtikrinti tokį leidimo gavimą, kad Palestinos miesteliai ir miestai galėtų plėtotis. Pavyzdžiui, vykdome vieną projektą Ruvabį būstų projektą. Tai bus trečiasis miestas sukurtas Palestinos teritorijoje per dešimtmečius. Šis Rubabi projektas į šiaurę nuo Ramalos bus geros struktūros. Žinoma, dar kyla ginčių dėl kelio vedančio į šį naują miestą, bet aš tikiuosi, kad mes rasime sprendimą. Bet ką noriu pasakyti, reikia laiko, kol pasiekiami sprendimai. Taigi, jeigu jūs manęs klausėte, koks yra balansas tame regione. Gazos ruožė situacija labai sudėtinga, tą esu jau kartojęs ne kartą. O kai dėl vakarų kranto, aš manau, kad egzistuoja galimybių. Mums reikia judėti sparčiau, reikia dėti daugiau pastangų ir padėti palestiniečiams plėtotis ir turėti įtakos Izraelio pozicijai. Pirmininkė, aš siūlyčiau dabar skirti suteikti žodį trims kolegoms, užduoti klausimus, kad kuo daugiau kolegų galėtų užduoti jums klausimus. Ir kolegų norėčiau paprašyti kalbėti trumpai, vieną minutę. Ponas Dėva. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš prisimenu, bendruomenių rūmose esame dirbę, jūs palaikėte Džoną Majorą, kuomet buvo sprendžiama Šiaurės Airijos procesas. Ten buvo uh, šiokios tokios chemijos, kuri privedė prie sprendimo, šimtamečio sprendimo, šimtamečio problemos sprendimo. Jūs kalbėjote apie institucijas ir gebėjimų stiprinimą, tačiau jeigu nėra politinio pasitikėjimo ir tos politinės chemijos, kurią pavyko rasti jums kartu su Johnu Majoru, tai kas tuo darbu pasirūpins? Kas sukurs tą politinį pasitikėjimą? suprantu, kad ES padeda Palestinai skirdama lėšas, bet kas atliks kitą darbą, kas padės sukurti pasitikėjimą ir tam tikrą jausmą tarp politikos lyderių. Ponas Arsenį. Uh, mis... Dėkoju. Pone Bleirai, jūs esate labai patyręs Europos politikas, ES yra pagrindinė Izraelio priekybos partnerė. Deja, mums nepavyksta išspręsti Izraelio ir Palestinos konflikto. Taigi norėčiau paklausti, galbūt ES padarė konkrečių klaidų, dėl kurių nepavyksta pasiekti sprendimo. Prašyčiau atsakyti į šį klausimą, taip pat galėtumėte gal pasiūlyti E, tam tikrų pakeitimų e, savo politikoje. Ponas Kešman. Ačiū, pan pirmininkė. Pone, pone Blerai, sveiki atvykę pas mus. Iš tiesų, e, mano klausimas susijęs su Palestinos tam tikrų regionų. Aš esu optimistas, aš manau, kad tai yra teisingiausias kelias suteikti jiems teisės į saugią ateitį, darbą, galimybę pasinaudoti medicinos paslaugomis. Uh, Ir mes pykstame, nes tos teisės jiems yra nesuteiktos palestiniečiams. Mes turime pripažinti e, palestiniečių norą ir įsipareigojimą sukurti atskirą valstybę. Tačiau šiuo atveju mes nesuturėme su izraeliečiais, kurie turi kitus įsipareigojimus ir kitą požiūrį. Mes turėtume politiniu būdu pakeisti jų požiūrį. Nes man atrodo, kad po politikoje vis dėlto yra tam tikrų dalykų, kuriuos sunku išspręsti. Taigi, ką jūs pasiūlytume, kaip spręsti šią problemą? Keli kolegos paminėjo mano patirtį Šiaurės Airijoje. Aš ten patyriau kelis dalykus. Vienas iš jų. Dalykai nėra tokie blogi ar tokie geri, kaip atrodo. Iš esmės, jeigu jūs e, galite pasiekti, kad būtų vykdomas tiesioginės dėrybos, tai yra puiku. Tačiau, ką jūs galite padaryti, spręsdami kasdienius e, iššūkius, tai visų pirmiausia, neturite pasiduoti. Tai pirmiausias dalykas, ką aš, ką aš supratau, tokiuose situacijose negalima pasiduoti, negalima nuleisti rankų. Antras dalykas. Jūs visada turite galimybę pasirinkti. E, visi, kas tik tai susiduria su šio klausimu e, Palestinoje ar Izraelėje, jie visi yra susiję su kažkuo, kažką yra praradę, kažkas, kažkas yra, kažkoks asmeniškumas juos varo. Tačiau mano patirtis Šiaurės Arijoje buvo ta, jeigu jūs išreiškite savo nusivylimą, tada jūs nieko nepasieksite. Jūs turite kitą dieną sugrįžti ir vėl dirbti su tom dviem šalimis. Tai yra praktinis darbas ir jame nuolatinis bendravimas turi būti visumas tarp palestiniečių ir izraeliečių. Ir, ir e, kaip aš manau, mes galime sukurti pasitikėjimą. Jūs galite per veiksmus, per veiklą sukurti šitą pasitikėjimą. Tai aš noriu pasakyti jums. Iki 2000 e, metų mes galėjome sukurti tokį pasitikėjimą, tokią valstybę. O dabar, aš manau, kad dabar žodžiais nebegalime sukurti tų dviejų valstybių, dabar reikia veikti. Žmonės paprastai iš Izraelio perspektyvos negali suprasti. Tačiau aš dažnai sakau, iš e, Izraelio perspektyvos e, jie mano, mes nuvyksime ten į Kazos ruožą, pastatysime savo nausėdijas ir sutvarkysime Hamas. Bet tada prasidės problemos. Tačiau, tačiau jeigu jie pažvelgs į šį Gazos ruožą, tada pamatys, kad tai yra ten tankiai gyvenamas e, žemės sklypelis, kur žmonės gyvena vieni prie kito, tai yra jų kaimynai. Kaip mes galime išspręsti šį, šią problemą ir sukurti gyvybingą palestiniečių valstybę. Nes pasitikėjimo nebėra per pastarus metus, todėl reikia imtis veiklos, o ne bandyti žodžius kaip nors sukurti gyvybingą palestiniečių valstybę. Aš manau, aš nežinau, galbūt tai yra klaida, kaip jūs pasakytumėte, tačiau tai yra patarimas, e, kurį aš šiandien per pietus daviau užsienio reikalų ministrams. E, Europa privalo atlikti politinį vaidmenį. Ji Europos Sąjunga paprastai nori būti labai svarbi. Ji žiūri į, Europos, į, į Junktinės Amerikos valstijas, kurios iš tikrųjų kažką veikia. Ir man atrodo, kad mes turime atrikti didžiausią dėmesį į tai, kas mes esame, ką mes galime padaryti, ko negali padaryti niekas kitas. Ir mes būtinai turime kurti institucijas, administraciją, pajėgumus ir gebėjimus Palestinoje. Mano nuomonė, mes galime nuveikti ten daug daugiau, negu mes darome dabar. Jeigu mes rasime tam tikrą vietą politiniams sprendimams, nes mes galime būti pagrindiniai žaidėjai, pagrindiniai veikėjai, atkuriant pasitikėjimą. To mums reikia jūs turėtumėte žinoti, kad Europos e, piliečiai ten, ten veikia. Ir e, ypač kalbant apie e, policiją, jie ten atlieka puikų darbą, ten mokydami žmonės. Tai tokia mano ir praeities patirtis ir tą aš siūlyčiau ir ateityje daryti. Tiesa yra ta, kad įmanoma, nepaisant visų tų sunkumų, vėl gražinti pirmykštę būseną, vėl atkurti taiką. Tačiau reikia atkurti pasitikėjimą, reikia dėrybų, tikrų, realių dėrybų, o ne iliuzinių dėrybų. Dėkoju. Na, taip, mes norime būti, tačiau ne visuomet esame tas svarbiausias veikėjas ir žaidėjas. Pone Dekaiser. Ačiū pirmininkė. Ponas Blair, taip, tiesa, mes labai daug tikimės iš tų veiksmų, kurių bus įmamas į gazoje, pavyzdžiui, infrastruktūros kūrimas ir taip toliau. Vis dėlto norėčiau kalbėti ne apie tai. Nežinau, gal kontekstas buvo nepalankus ar dar kas nors, o dabar jau turim ponę Ešton ir manau, kad galime pasiekti daugiau. Jūs kalbėjote apie saugumą. Ir sakėte, kad taip, izraeliečiai turi teisę gintis ir kad taip pat galbūt geriau reikėtų padėti tvarkyti ir Palestinoje. Tačiau mes norime na, Taip sutinkame, kad Izraeliu reikės tik galimybę užtikrinti savo saugumą, tačiau taip pat nereikia pamiršti, kad mes esame atsakingi ir už palestiniečių apsaugą, kad jie galėtų apsisaugoti. Ir tai yra toks dvigubas, dvigubas saugumo principas. Jei pažiūrėsite į pastarųjų dviejų metų statistiką, tai E, santykis mirčių tarp Izraelio ir Palestinos yra vienas prie dešimt ar netgi vienas prie šimto. Ir į šią statistiką neįtraukiami tam tikri teisminiai, sakykime, susidorojimai. Ir Jei norime suprasti, kas realiai vyksta, neturėtumėm koncentruotis tik į Izraelio saugumą, reikėtų kalbėti ir apie palestiniečių saugumą ir apie tai, kad jie palaipsniui praranda savo teritorijas. Ačiū pirmininkė kalbėsiu graikų kalba, tad e, manau turit užsidėti ausinės, na nebent e, jei mokate graikų kalbą, tai ausinių jums nereikės. Aš e, sekiau, kaip jūs su didžiuliu ryštu e, gynėte Junktinės karalystės dalyvavimą Irako kare. ir e, aš matau, kaip jūs įmatės e, e, tam tikrų politinių priemonių, kovodam prieš nausėdijas Palestinoje. Kaip jūs pasakėte, kad infrastruktūra yra labai svarbi, kad gebėjimai turi būti skatinami. Infrastruktūra atkūriama vakarų Jordanijoje arba gazos ruožė. O Izraelio, pavyzdžiui, institucijos viską vėl sunaikina, kaip mes turime reaguoti į tai. Ir dėl tos nausėdijų politikos aš norėčiau priminti, kad uh, iš tiesų tai yra karo nusikaltimas, tai kas yra vykdoma prieš palestiniečius. Ir čia praktiškai niekas nesijima sprendimo, kad išspręstų visą e, šią problemą. E, čia yra nausėdijos praktiškai nusikalstamai steigiamos. Ir e, ar mes galėtume daugiau imtis artimuosiuose rytuose? Toks klausimas būtų. Me, Tony, want... Ačiū pirmininkė, aš taip pat turiu klausimą dėl gazos. Be abejo, mes smerkėme ir apgėlestaujame dėl tų uh, mirčių, kurios užfiksuotos gazoje. Tačiau dėl Betlėjaus projekto prieš du metus apie tai pradėta kalbėti, tačiau tik tai 2 procentai viso turimo vandens yra geriamas vanduo. Ką reikia daryti toliau ir kada bus baigta kurti infrastruktūrą. Taip pat dėl kvarteto sustikimo praeitą penktadienį buvo sakoma, kad, pas, kad mes remiame Palestinos susivienijimą. Tačiau Mm, kaip reaguojate į tai, kad labai dažnai yra teigiama, jog mes kalbam apie kurų krantą garsiai, tačiau realiai nieko nedarome. Dar dėl Šiaurės Airijos. Jei pažiūrėsime į Hamas, kaip iš savo perspektyvos, iš savo patirties jūs vertinate Hamas? Ar manote, kad jie taip pat eina taikos ir demokratijos keliu, ar ne? Na taip, tikrai sudėtingi klausimai dėl saugumo. Palestiniečių taip pat kaip ir izraeliečių. Taip, be abejo. Tačiau man atrodo, kad tas saugumas, visų saugumas priklausys nuo taikaus proceso, taikos proceso, taikaus sprendimo. Ir ypatingai svarbu kurti palestiniečių pajėgumus, kad įsigaliotų teisės viršenybė Ir tai yra svarbu todėl, kad, kaip sakė Palestinos prezidentas, na, viena teisė, vienas įstatymas, viena valdžia. Yra viena Palestinos valdžia ir ji turi teisę ir galimybę įgyvendinti teisės viršenybės principus. Tad jeigu norime viską išspręsti, turime matyti tuos skirtingus lygmenis. Vakarų krante gyvenantis palestiniečiai žiūri tai, kas vyko gazoje, kaip įsigaliojo Hamas ir jie mano, kad tai yra neteisėti veiksmai prieš Palestinos savivaldos institucijas, tad taip jie supranta padėtį. Taigi tas galutinis saugumas priklausys nuo taikaus sprendimo, tačiau, kaip sakiau, labai svarbu kurti palestiniečių pajėgumus. Pavyzdžiui, dėl to, kad, sakykime, jei vyksta kažkoks karinis konfliktas, kaip kad įvyko Palestinos teritorijoje, ir Palestinos savivaldos institucijos tiesiog ėmėsi veiksmų ir užgesino tą konfliktą. Tai labai svarbu. Bet, kaip sakiau, neiškumų kyla todėl, kad daug kas nenori gilintis į detalės, visi tik tai kalba bendrais bruožais apie taikos procesą ir taip toliau. Tačiau turime gilintis į uh, detalės, į įvairiausius saugumo aspektus. Priešingų atveju konfliktas tęsis, matysime vis didesnį valdžios disbalansą ir problemos tik gilės. Ir labai svarbu, kad na, būtų viena valdžia, kuri valdytų Palestiną. Taip pat yra ir dėl okupacijos klausimo. Dėl okupacijos iš esmės kyla tokia problema. E, turim kalbėti ne tik apie apribojimus palestiniečių gyvenimui, bet e, turim kalbėti ir apie tai, kad visiškai neįmanomas Palestinos ekonomikos augimas dėl okupacijos. Tačiau realybė yra tokia, kad okupacija bus nuimta tik tuo atveju, jei palestiniečiai patys sugebės vykdyti teisės viršenybės principus. Ir aš tikrai rekomenduočiau uh, jums atvykti, pasižiūrėti, ką Džeriko, Ramaloje, Hebronė, Betliejuje realiai vietoje veikia palestiniečiai. Tiesiog įsitikinti, pamatyti savo akim, kas vyksta. Dėl Betlijaus projekto. Gavome leidimą įvežti medžiagas Viešieji konkursai e, jau paskelbti ir e, tikrai vykdysim tą projektą, tačiau statybos turi prasidėti labai greitai ir mes turime na, tikrai lenktyniauti su laiku, turime skubėti, e, bet aišku, reikia nepamiršti ir ilgalaikių klausimų dėl elektros, dėl vandens tiekimo, gazoje, ieškoti radikalesnių sprendimų. Na, o dar atsakysiu į klausimą dėl Hamas. Aš manau, kad jei vyksta judėjimas į priekį, jei procesas juda į priekį ir jei tai suteikia mums realių galimybių jau kalbėti apie taiką, tai tuomet Hamas bus priversti rinktis ir turės teisingai pasirinkti, tai yra arba įsitraukti procesą, arba iš vis nusišalinti. Ir aš tikrai nebejoju, kad gazoje, taip pat ir vakarų krante, daugelis žmonių, jeigu pamatys, kad yra įmanoma rasti tą taikų sprendimą, tai jie tikrai pritars tam dviejų šalių sprendimui. Apie tai nuolat yra kalbama gazoje ir kitur. Ir, na, apie kitus Hamas elementus, na, nežinau, e, kvarteto princip, į, prin, į mūsų principus neįeina e, pokalbiai su Hamas, bet, na, vienai par kitaip visi turime priimti sprendimą. Bet, kaip sakiau, jeigu procesas juda į priekį, tai sprendimą priimti labai lengva. Panas Klins, Pone Blairai, aš turėjau galimybę lankytis Palestinoje prieš maždaug tris savaitės. Turiu pasakyti, kad e, nepritariu jūsų optimizmui Manau, kad vakarų krantas dabar jau tapo žemė panašiai šveicarišką sūrį. Be to galėčiau pasakyti, kad paskutinių dienų įvykiai, kai Joe Biden lankėsi Jeruzalėje ir Izraelis paskelbė apie naujų gyvenviečių statybą rytų Jeruzalėje, Tokie veiksmai tikrai nepa, neprisideda prie pasitikėjimo statymo. Netanjahu kalbėjo telefonu su ponė Merkel. Ir visa tai rodo, kad optimizmui čia nėra pagrindo. Aš turėjau jauną izraelietį gidą. Aš paklausiau, ar laikas senka palestiniečiams. Jau prieš daug laiko reikėjo priimti dviejų valstybių sprendimą. Jis, tas izraelietis, man pasakė, laikas senka ne palestiniečiams, bet mums. Aš tuomet paklausiau, kaip tą suprasti, o gidas man pasakė, ateis diena, kai palestiniečiai nebesieks dviejų valstybių sprendimo, jie sieks vienos valstybės sprendimo su lygiomis teisėmis palestiniečiams ir taip bus galas žydų valstybei. Taigi tad tuomet galėtume net pradėti kalbėti apie aperteidinį režimą. Taigi toks būtų vienas mano klausimas, o kitas mano klausimas yra susijęs su Daytono dėrybomis. Pakvieskime abi konflikto e, šalis ir paraginkime jas dėrėtis. Miloševičius taip pat nenorėjo pasirašyti susitarimo, bet galiausiai jis tą padarė, taigi kodėl nepasivadovavus Daytono susitarimo principais. Kyrie Χατζη Γιώργιο. Είμαι της άποψης... Aš norėčiau pasveikinti Jūs nuoširdžiai atvykus pas mus po šitiek metų. Ir po tokios uh, baisios tragedijos, kur ištiko palestiniečių, palestiniečių žmonės, reikia aiškiai pasakyti, kad diplomatai gali nutraukti savo darbą. Ir galų gale reikia imtis konkrečių veiksmų, o ne vien tik tai žodžio. Uh, Aš nenorėčiau čia per daug jūsų kritikuoti. Aš manau, kad jūs esate tipinis diplomatas. Tačiau mes turime atsižvelgti į tai, kad diplomatija vis dėlto turi nutraukti savo veiklą ir galų gale reikia imtis kažkokių konkrečių veiksmų. Jūs išsiuntėte Junktinės karalystės karius į Iraką. ir privertė juos ten ieškoti cheminio ginklo. O, o dabar norite pasakyti, kad socialiai ir diplomatiškai reaguoti problemas, o tos problemos vis didėja. Jūs iki šiol nepasiekite jokios pažangos. Jeigu jūs norėtumėte iškelti šį klausimą ir išspręsti jį, tada turėtumėte mums parodyti kažkokį tikslą. Jūs turite parodyti, kaip ES turi toliau veikti, kokiu konkrečių priemonių imtis, nes kitaip mes e, nesikalbėsime su Izraeliu. Uh, Ponas Tanak, ačiū pana pirmininkė. Ponas Bleiras, specialusis pasiuntinys. Rusija vienas iš jūsų viršininkų kvartete. E, visai neseniai e, buvo pradėta kalbėti apie brandolinį reaktorių. E, ir bombos sukūrimą, kuris galėtų kelti grėsmę Izraelyje. Rusija Junktinių tautų saugumo taryboje e, neskuba pritarti sankcijoms Irane. Taip pat reikia kalbėti apie Rusijos ginklų tikimą, tiekimą per Siriją Hamas organizaciją ir Hezbollah. Kitas klausimas. Ką Jūs galvojate apie ES skiriamas lėšas Palestinos nevyriausybinių organizacijų finansavimui? tam tikroms e, teroristinėms organizacijoms. Ačiū. Um, Bill Newton Dunn, over here. Bill Newton Dunn. Aš štai čia sėdžiu. Šiaurės Airija. Čia buvo lyginama su Izraelio Palestina. John Hugh laimėjo taikos premiją. Ir jis man pasakė, kad Jerry Adamsui apibūdino, kas yra Europos Sąjunga. Kokiagi to nauda. Tiek Airija, tiek Britanija priklauso Europos Sąjungai. Ir nėra tokios Europos Sąjungos artimuosiuose rytuose, bet galbūt palestiniečiams ir žydams reikėtų pasiūlyti pamiršti religiją. Ir pasiūlykite kalbėti apie lygias teisės ir lygias galimybės. Reikėtų pritaikyti ES mintį, idėją artimuosiuose rytuose. Yeah, well, we, uh... Na taip, panašu, kad klausimai darosi vis įdomesni. Tikrai džiaugiuosi, kad Jonas Hume paaiškino, kas yra ES Džerė Adamsui. Galbūt reikėtų gauti raštu visą tą pokalbį, visą tą išaiškinimą ir išplatinti visam pasauliu. Tai būtų labai naudinga. Taip, tai turbūt buvo ypatingai svarbu mano šalyje. Bet grįšiu prie rimtų klausimų. Kalbant apie vakarų krantą. Nu, sakėte, kad aš esu per daug optimistas. Kai kurie sako, kad yra gerų dalykų vakarų krante, aš pasakiau, kad yra gerų dalykų, jūs sakot, kad aš per daug optimistiškai nusiteikęs. Aš suprantu, kad taip, yra tam tikrų pavojų, suprantu, apie ką jūs kalbate. Tačiau aš tiesiog norėjau pasakyti, kad jei pažiūrėsite į pagrindinius palestiniečių miestus ir gyvenimą juose, pamatysite, kad gyvenimas pagerėjo. Aišku, tai jokių būdų nepaneigia to, kad kitose teritorijose, kitose rajonuose padėtis tebėra bloga. Kalbant apie vienos valstybės sprendimą. Na taip, tiek žydai, tiek palestiniečiai kartais apie tai prabyla, tačiau tiek jie, tiek aš suprantame, kad na, tai neįmanoma. Aš ir pats nesuprantu, kaip tai iš vis galėtų funkcionuoti, kaip tai galėtų būti valdoma. Apie dviejų valstybių sprendimą iš vis buvo pradėta kalbėti ne todėl, kad buvo daromas sprendimas, spaudimas, atsiprašau, iš įvairiausių įvykių šalių ir taip toliau, o tiesiog todėl, kad nebuvo kito sprendimo. Izraelio gyventojai, Palestinos gyventojai, taip, 20 procentų Izraelio gyventojų yra arabai, tačiau kita vertus, palestiniečiai irgi nori tam tikros valstybės ir valstybingumo. Izraeliai taip pat Izraelio valstybės neatsisakys. Tokia yra padėtis. Aišku, aš suprantu, kad daug kas pyksta dėl įvairiausių įvykių, dėl įvairiausių nutikimų. Aš viską suprantu, tačiau tikrai nemanau, kad diplomatiją reikia pakeisti veiksmais, tai yra sankcijom kažkokiam prieš Izraelį. Iškart turiu pasakyti, kad tai neįmanoma, o visų antra, man atrodo, kad tai nebūtų teisinga. Na, bet ačiū, kad pavadinot mane puikiu diplomatu ir toks pavadinimas man tikrai daug labiau patinka nei kiti pavadinimai, kurie buvo man priskirti. Na, dėl Rusijos ir Irano. Na, aš nesus, nežinau nieko apie tą NVO, kurią jūs minėjote, bet Rusijos ir Irano klausimas dabar yra diskutuojamas tarp amerikiečių ir Irano. Na, o aš pradėjau dirbti kvartete tokiam kontekste, kai dirbo ES, JAF, Rusija, aišku, tai nėra pati geriausia sudėtis, ne pati laimingiausia šeima. Tačiau turiu pasakyti, kad Rusija dirbo labai konstruktyviai, bent jau sprendžiant tuos klausimus, už kuriuos aš esu atsakingas. Na ir galiausiai apie tą ES idėją. Na, manau, kad taip, reikėtų taikyti tą regioninį principą, tačiau tam, kad jis pasiteisintų, reikia, kad taikos procesas judėtų į priekį. Ir kito, kita seka mes negalim visko sudėlioti. 2002 buvo pradėtas taikos procesas ir tai buvo labai svarbus momentas. Ir aš Izraelio žmonėms jau tada sakiau, kad tai yra didžiulis žingsnis į priekį, ypatingai arabų pasauliui. Tad nereikėtų to ignoruoti, nereikėtų ignoruoti šių, alte, šių galimybių. E, apie tai reikia ir toliau kalbėti, reikia dėrėtis. Aš asmeniškai manau, kad kol vėl į vežes neatstatysime politinio proceso ir tikrųjų dėrybų, tikrai bus neįmanoma e, pasinaudoti regioniniu tam tikrų procesu. Bet jeigu mums pavyks, jeigu vėl gražinsime tą e, taikos procesą ir politinės dėrybas, tai taip, regioninis principas bus labai svarbus. Ponios ir ponai, baigiame šiuos klausimus. Man atrodo, kad tikrai labai įdomiai padiskutavome, tai buvo naudingos diskusijos. Na, aš dar norėčiau padėkoti visiems komitetų nariams, kurie dalyvavo diskusijose, taip pat dėkoju mūsų svečiams, taip pat ypatingai Tony Blair už tai, kad jis pasidalino savo mintimis. Ačiū.